Aš kaip škotas e, esu nuoširdus, tiesų žmogus. E, kolegė Džiulį tikrai tai patvirtins. Būtent taip kalbėjau, užsakydamas nuomonę, bet ponas Levija teisus dėl to, kad turime balsuoti, nes dabar žinome, dėl ko balsuosime ir yra parengti balsavimo sąrašai, kelios frakcijos yra pasižymėję keletą esminių punktų. Kaip kaip Britas aš esu įsitikinęs, kad reikia viską padaryti iki galo, tačiau pasiekus kelionės galą reikia žengti paskutinį žingsnį. Nebejoju, kad mes tinkamai pasielgsime čia šiandien šioje salėje, todėl pirmininkė manau, kad galime pradėti balsuoti. Jan. Ačiū Janai. Diskusijų tikriausiai nepradėsime, Piterį, bet labai trumpai. Dėkuoju, aš e, norėčiau padėkoti Janui Dankan ir visiems kolegams, kurie dalyvavo darbe. Dabar, atrodo, viskas aišku. Savo frakcijos vardu norėčiau patikrinti štai, ko nes buvo tam tikrų nesusipratimų dėl balsavimo sąrašo. Tad e, svarbu, kad kolegos viską žinotų taip pat. Yra vienas straipsnis, dėl kurio nebuvo pasiektas kompromisas. Tas straipsnis yra septintajame balsavimo sąrašo puslapyje. Mums tai mūsų pozicija yra prieš tuos pakeitimus. E, prieš pakeitimus nuo 211 iki 217. Dėl 217 pakeitimo e, Juto Guteland pakeitimas tai yra ir kitų e, jos kolegų. Tai nėra e, e, esminis e, svarbos balsavimas e, mums. Bet e, tas socialistų pakeitimas buvo priimtas prieš mūsų valią. Jisai mums nepatinka, tačiau jisai mums nėra y, ypač e, svarbus. I del canale ungherese. Okay. I have to say... Puiku. Noriu visus informuoti, kad vengrų, vertimas į vengrų kalbą vyksta 13 kanalu. Ar norite ką nors pasakyti? Trumpai. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe, Janai Denkanui, Piteriu Lyze tai tikrai svarbus balsavimas, todėl siūlau pradėti jį. Gerai. Prieš pradedant balsavimą turiu mm, jūs informuoti, kad balsavimo sąraše mm, buvo klaida. Dėl ITRE 37, 16, atsiprašau, 57 puslapio. ITRE 37 pakeitimas. Jis apimtas 13 kompromise. Todėl atskirai dėl ITRE 37 nebalsuosime. Atsiprašau, tai buvo klaida. Bet kartais taip nutiksta. Nutinka per naktį. Ir galime pradėti balsavimą. Ar visi turite balsavimo korteles? devo andare a prendere. Put your voting card. Įdėkite balsavimo korteles į mašinas. We have only Miss Connie Langen without the card. Tik ponia Connie Langen be balsavimo kortelės? Jūs turite ją. Ja. Pone Gambus, laukite savo balsavimo kortelės, aišku. Bet dabar galime pradėti. Votiamo gli emendamenti. <clears throat> Dabar balsuojame už, uh, dėl e, uh, 11, dėl 80 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar Pakeitimas numeris 12. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 13. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 14. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 15. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime. EPP dviem nariais per daug balsavo. Vienu. Dar, dar lieka vienu per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 179 už, prieš, susilaiko, atmesta. 180 ir 81 identiški už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Dabar balsuojame dėl 182, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 184 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 19 pakeitimas pranešėjo. Už 19 pranešėjo pakeitimas. 19 pakeitimas. 19 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 205. Už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Dviem EPP nariais per daug balsavo. Vienu dar lieka per daug. Dabar gerai, balsavimas baigtas. Atmesta. Kitas pranešimas vertimas iš švedų kalbą e, vyksta 20 kanalu. Aš e, ne radio pranešėjas, bet dabar 206 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 207 už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 208 už? prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 209 už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Visi baigė balsuoti. Baigėme. Priimta. 210. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 211. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 212. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 213 už, prieš, susilaiko, atmesta. 214 už, prieš, susilaiko, atmesta. 915 už, prieš, susilaiko, atmesta. 215 už, prieš, susilaiko, atmesta. 216 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl atmesta buvo vis dėlto. Gal galėtumėt kalbėti per vertimą, nes nebūna vertimo, kai jūs išjungęs mikrofoną. Dabar balsuojame dėl 217. 217 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar Ketir, ketvirtas kompromisas. Kas už ketvirtą kompromisą? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar penktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar 255 ekauto, kolegos ekauto pranešimas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 256 už? Prieš? Susilaiko atmesta. Tėvė 16. Trečia dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl 655, 656. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi jau baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar periname prie 23 pakeitimo, tai yra pranešėjo pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimta priimta. Septintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 293 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar Trišimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Ar Balsuokite visi, kolegos. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar turime balsuoti dėl 353 Eichhout ir 360 Laun, Lainen Uguali. Ar radote juos balsavimo sąraše? Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Atmesti abu. Dabar 358. Belit Gambus ir kiti. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 355. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 345. Už prieš susilaiko atmesta. 359. Už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Vieno balso persvara. Dabar 352, 363, 364, 365 pakeitimai jūs identiški. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pastikrinkime. Ar visi baigi balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Sunku suprasti ir žiūrinti šalies, nes kai, kai, kai, kurios, kai kurių frakcijų atstovai balsuoja sėdėdami dešiniai ar kairiai. Dabar 366. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Vieno balso persvara. Dabar dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 408 Gutelant ir kiti pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Įtrė 26. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 12 už prieš susilaiko priimta. Dabar 446, Guteland ir kiti. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 447 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi baigite balsuoti, balsavimas baigtas, primta. Dabar 13 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Primta. Dabar 14 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 15 kompromisas. Kas už? atsiprašau, mes pernelik greitai viską darome. Per greitai vyksta darbas, gal galime viską šiek tiek sulėtinti. Okay. Now we are going to vote Dabar balsuosime dėl 15 kompromiso, jis yra tame pačiame puslapyje. Atsiprašau, mano mm, dokumentas kitaip sunumeruotas. Kitokia puslapį, puslapį seka. Favorė. 15. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 460 pakeitimas. Lyzė, kolegos Lyzės pakeitimas. Mano dokumente 34 puslapis. Kas už? Prieš Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta vieno balsų persvara. Dabar balsuojame dėl mano puslapyje 38 puslapyje esančio 508 pakeitimo. Guteland ir kiti. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar 509. Lyzė. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar balsuojame dėl penkiasdešimt antrame puslapyje esančio. Kažkas jau sako labai gerai. Mano dokumente 52 puslapis 60-61 pranešėjų pakeitimai. Už abu kas už, prieš, pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas, atmesta. Į 33, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 62 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 667 e, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi baigėte balsuoti, balsavimas baigtas? Primta. 667 e, už. 667 už. Prieš susilaiko atmesta. 668 už. Prieš susilaiko atmesta. 63 už. Prieš susilaiko atmesta. 669 už. Prieš susilaiko atmesta. 670 už, prieš, susilaiko atmesta. 671 ir 334 identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 676 už, prieš, susilaiko, priimta. 64. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl pakeitimų. 65 ir 66. Pranešėjo pakeitimai. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl pakeitimų. 67 ir 68. Atsiprašau, suklydau. Dabar turime balsuoti dėl 681. Už? Prieš? susilaiko priimta. Dabar 682, 683 už, prieš, susilaiko, priimta. 684 už, prieš, susilaiko, priimta. 685 už, prieš, susilaiko, atmesta. 69, 70 ir 71 kartu. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 687 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl 687, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 72 trečias, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas, priimta. Dabar balsuojame dėl 688. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 74. Už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar balsuojame dėl 16 kompromiso. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Müssten wir nicht noch über ITRE e 37 abstimmen? Mes turime balsuoti dėl įtrė e komiteto 37 pakeitimo, ar ne? Meeting, start... Posėdžio pradžioje, prieš e, mums pradedant balsuoti, aš pasakiau, kad įtrė e komiteto 37 pakeitimas yra įtrauktas į 13 kompromisą. Tai buvo techninio pobūdžio pranešimas. Okay. Adesso passiamo a votare. Į... Dabar balsuojame dėl 700. 17. Kartu su dėvė 26. 60 puslapyje mano dokumente. Ar radote? Kas už? Prieš? Nusilaiko? Atmesta. Kartu dėl 719 ir 927. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar 717. E, už, prieš, susilaiko, priimta. 720. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 928 kartu su 722 ir 723. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 725 už, prieš, susilaiko, atmesta. 724, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 727, 728, jie yra identiški. Kas už juos, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar konstatuojama šias dalis. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pastikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta vieną balsą persvarą. Dabar Balsuojame dėl DV4. Kas už DV4? Kas prieš? Atmesta. Kas susilaiko? Atsiprašau. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 91 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar Šimtasis pakeitimas. Miner. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šimtas trys ir dėvė vienuolika. Identiški. Kas už juos? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar šimtas dešimtas lyzė pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta vieną balsą persvarą. Dabar balsuojame dėl Dėl 137 pakeitimo. Gutelant ir kiti. 137 pakeitimas. Šešiasdešimt septintas mano dokumento puslapis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar šimtas 54. Višnievska peka pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar paskutinysis puslapis mano balsavimo sąraše. Pakeitimas 171. Kas už? prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti, balsavimas baigtas? Primta. Dabar 11 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 174. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 176. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar turime balsuoti dėl ITRE 15. Kas už? ITRE 15. Kas prieš? susilaiko priimta. Dabar elektroniniu būdu dėl e, e pranešimo su visais patvirtinės pakeitimais. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Patvirtinta. Dabar Dėl e, teisėkuros rezoliucijos projekto, aišku, balsuojame elektroniškai. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Ir norėčiau pasveikinti nuo širdžiai pranešėją, taip pat visus šešėlinius pranešėjus už atliktą darbą. Aišku, neturime daugiau kitų darbo tvarkės punktų dar atsiprašau. Atsiprašau. Pone Dornano ir Vasket dar nori pasisakyti. Pasiklausykime ponio Dornano. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija nepalaiko tos reformos, nors jos e, ketinimai yra geri, bet e, mes jos nepalaikome, nes e, šiltnami, du, šiltnami dujų, šiltnami efektą sukeliančių dujų mažinimas yra aišku geras dalykas, tačiau jisai vyksta mūsų pramonės sektorių, tokių kaip metalurgijos sektorių sąskaita. Tas sektorius patiria labai e, didelę konkurenciją, pavyzdžiui, iš Kinijos ir tokios valstybės kaip Kinija su aplinka ir aplinkos standartais e, elgėsi be jokių skrupulų. Europos komisija, neatsižvelgdama į valstybių narių suverenitetą, e, neatsižvelgia į tuos dalykus. ICAO, taip pat tarptautinės e, jūros transporto asociacijos pozicija dėl iš šių sektorių uh, emisijų įtraukimo. Mes e, visos valstybės tartautinių mastų turėtų susitarti dėl šių dalykų ir ES negali pakeisti jų, todėl dėl visų šių priežasčių mes balsuome prieš. Tai buvo balsavimo motyvų paaiškinimas. Ar ne? Gerai, taip ir supratau. jūs norite, pas, jūs norite pasinaudoti 56 taisyklės trečiaja dalimi, ar ne? Tai skiriasi